tapo Prancūzijos parlamento nariais pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės nuo 2017 birželio 19 dienos. Jų vietos atsilaisvino Prancūzijos kompetingos institucijos, e, institucijos pranešė apie tai, kad e, ponios e, Lešivalie ir ponė Vie pakeis ponę Marilę Pen ir poną Melanšoną nuo birželio 19 dienos. Sveikinu naujosius kolegas. Noriu pranešti, kad pagal darbo tvarkos taisyklės ponios Leševalie ir e, Vie gali